colleagues, ladies and gentlemen, uh, next point in our item. Prašyčiau susėsti į vietas, kolegos. Pradėsime balsavimą. Sorry, being 15 minutes later. Vėluojame 15 minučių. kadangi prieš Kalėdas vyko paskutinis mūsų koordinatorių posėdis ir todėl šiek tiek pavėlavome. O dabar turime pradėti balsavimą. Kolegos. Dear friends, very important voting. Balsavimas labai svarbus. bet trumpas. Iniciatyvos prima įgyvendinimas pagal SESV e 185 straipsnis, staties dėl Europos Sąjungos veikimo 85 straipsnis. 185 straipsnis. Balsuosime kortelėmis aptarsime tik tai klausimą žodžiu. O klausimas štai koks. Ar jūs sutinkate, kad toks klausimas būtų pateikiamas taip, taip kaip suformuluotas pasiūlyme? Balsuojame. Has everybody voted? Ar visi suspėjo papalsuoti, dar ne? Baigiame. Pritarėte. 85 už, vienas prieš. Pritarta klausimui žodžiu. Ištraukite korteles iš aparatėlių, kad nepamirštumėte. Parodykite, kad visi ištraukite korteles. Kitas mūsų darbo atvarkės taip pat svarbus klausimas. Dešimtasis. Tai yra antrasis Europos parlamento ir komisijos struktūrinis dialogas. Komisaras Karlos Moedas buvo atvykęs prieš porą metų į mūsų komitetą į klausimus O dabar komis, komisaras atvyko į eilinį mūsų posėdį. Manyčiau, kad tokių susitikimų šią kadenciją bus labai daug. Komisaras atsakingas už mokslinius tyrimus, mokslo ir inovacijas atvyko pas mus. Struktūrinio dialogo kontekste turėtume keitis nuomonėmis išgirsti apie komisijos prioritetus artimiausiams mėnesiams, kitiems metams. Taip pat norėčiau pridurti, kad būtų labai gerai suprasti naujo Europos investicijos plano Europai galimybės, perspektyvas būtent mūsų kontekste, mokslinio tyrimų, mokslo ir inovacijų kontekste. Galbūt iš horizontas, horizontas 2020 programos būtų galima nukreipti tam tikrų papildomų lėšų iš šios naujos finansinės priemonės. Tai programa, pag, kuri 5 e, milijonus eurų pavertė daug didesnę sumą. Taigi labai svarbus klausimas mums visiems susijęs su horizontas 2020. Mes diskusijai esame numatę gerą valandą. Norėčiau dar kartą pasveikinti komisarą atvykusi į parlamentą ir kviečiu jį išsakyti savo įžanginį žodį, tai mintis. Pirmininkė, profesorių Buzik, gerbiami e, parlamentarai, ponios ir ponai. Man labai malonu vėl susitikti su jumis. Profesoris teisingai pastebėjo, kad šitas mano vizitas yra antrasis vizitas, tačiau aš jaučiuosi taip, tarsi būčiau atvykęs antrą kartą, kadangi, pirmą kartą, kadangi tik tai prieš mėnesį buvau patvirtintas komisaru. Jeigu prisimenate savo įžanginėje kalboje, aš pažadėjau atvykti ir susitikti su jumis kuo dažniau, formaliai ir neformaliai. Štai aš tesiu savo žodį ir noriu pakalbėti apie tai, ką mes veikiame, kokie mūsų planai. Komisija pradėjo tik tai neseniai savo darbą, mūsų veikla yra pakankamai įtempta. Ši komisija norėtų parodyti rezultatus. Ir būtent mes apie juos galvojame šį mėnesį. Kolegija susitarė dėl naujos veiklos e, filosofijos metinis augumas, e, augimas, e, biudžeto subalansuotumas ir apie tai kalbu spėsiu šiek tiek vėliau. Mes, aš komis, kaip būdamas komisaras, dalyvavau įvairiose darbo grupėse, skaitminės agendo, darbo atvarkės darbo grupėje, finansinių klausimų darbo grupėje. Taigi mes tengiamės apibendrinti mūsų veiklą. Aš apsilankiau keturiose valstybėse narėse - Lietuvoje, Italijoje, Portugalijoje ir Vokietijoje. Taip pat buvau nuvykęs jau ir į Pietų Afriką. Mane labai sujaudino ACDCTP 2 su kurio veikla aš susipažinau ir mačiau, e, kaip, kur nukreipiami e, mokesčių mokėtojų pinigai, būtent e, programai, kuri padeda išsaugoti gyvybės. Mano pirmoji iniciatyva buvo susijusi su ebolos virusu ir horizontas 2020 numatė 220 milijonų eurų, kad būtų atliekami pild tyrimai, kad būtų kuriamos vakcinos prieš ebolą. Po šio posėdžio aš vyksiu į Berlam, Berlamontą ir ten aš susitiksiu su pramoninku darbo grupė ir ten kalbėsiu apie tai, kad uh, Europos Sąjunga investuoja į mokslinius tyrimus ir naujasias technologijas. Pavyzdžiui, Volkswagenas yra viena iš inovatyviausių ES įmonių. Pakalbėkime apie naują investicijų planą. Jūs jau sureagavote į tą pranešimą kurį padarė Junkeris praėjusią savaitę, Katainin ir kiti kolegos. Šitas naujasis planas mokslinio tyrimų ir inovacijų srityje skatins augimą. Šitas investicijų investicijų šūsnis yra reikalingas kaip trikampis. Ir šitas investicijų planas dabar uždaro tą ratą, tą ciklą, kuris yra reikalingas Europoje. Vietoj to, kad aš pristatinėčiau dar kartą tą investicijų planą, jūs puikiai jį išmanote, girdėjote įvairiose prezentacijose apie jį, aš tiesiog paklusiu Buzeko pasiūlymui ir pakalbėsiu tik tai apie mokslinius tyrimus, inovacijas ir e, naujasias technologijas. Tiesiog reikėtų galbūt iš karto atsakyti kai kuriuos potencialius klausimus, kadangi jie kyla ir man pačiam. Taigi, aš atsakysiu savo įžanginėje kalboje jau iš anksto į keletą klausimų, o po to pratęsime diskusiją. Pirmasis klausimas, kuris man atėjo į galvą, kai aš su Katainen pradėjau kalbėti apie pirmąją investicijų plano studiją, tai kaip šitas planas pakeis investicijų paketą. Mes Visi šiandien suprantame, kad mokslinio tyrimų, mokslo ir inovacijų potencialas yra didžiulis. Horizontas 2020 turi prisidėti prie investicijų plano, kadangi kiekvienas planas neapseis be mokslo, mokslo, mokslo tyrimų ir inovacijų. Todėl labai svarbu man kaip komisarui atsakingam už šią sritį pabrėžti, kad labai svarbu horizontas taptų sudėtinė investicinio plano dalis. Kitas klausimas, kuris man kilo. Ar mes dabar sugebėsime konkuruoti horizontas 2020 kontekste su investicijų planu. Katainen pasakė, kad jokios konkurencijos tarp šių dviejų investicijų jų priemonių nėra, kadangi tikslai yra tie patys - augimas, užimtumas, investicijos. Tačiau šitie du planai arba programos yra papildantis vienas kitą. Ir todėl mes galime prisijungti prie platesnio masto investicinio plano pagal savo programą. Reikėtų į gyvenimą žvelgti objektyviai ir todėl aš atsakysiu atvirai į kai kuriuos klausimus. Pavyzdžiui, kaip Horizontas 2020 gali prisidėti prie investicinio plano įgyvendinimo. Ir jūs klausite, ar nepritruks lėšų atliekant mokėjimus. Ir todėl man labai svarbu pasidalinti su jumis savo mintimis, abejonėmis, kad viskas būtų aišku. Mes turime šitas problemas suskirstyti į dvi grupės, galbūt netgi tris. Vienas etapas būtų 2013-2014 metai. Komisija turėtų apmokėti visas sąskaitas, kurias gavo iš valstybių narių iki numatytų terminų. Generalinis direktorius turi užtikrinti tuos mokėjimus. Kit, Tuo labiau, kad buvo sumažinti asignavimai, buvo šiek tiek prisakvytas mokėjimas. Svarbiausia, atsiskaityti už pateiktas sąskaitas. Per 2015 metus aš norėčiau, kad moksliniams tyrimams skirtas biudžetas nebūtų karpomas. Aš e, kalbuoju su komisijos vicepirmininkė Džordžieva, kuri pritarė mano uh, nuostatai. Biudžeto peržiūroje yra užtikrinta, kad pirmoji A ir pirmoji B eilutės būtų aprūpintos pakankamomis lėšomis iš investicijų plano. Taigi šioje srityje man reikalinga jūsų pagalba, parlamento parama darybose su, komis, su taryba ne tik tai jūs, parlamentarai, bet ir jūs kaip atstovaujantys savo valstybių rinkėjus turėtumėte aktyviai išsakyti savo nuomonę. Du kablelis septynių milijardų paskirimas į nukreipimas į investicijų planą iš horizontas 2020. Tai trejų metų projektas, lėšos bus nukreiptos į garantijų fondą trims metams. Pirmaisiais metais Europos investicijų fonde nebus tiek daug poreikio mokėti grinais, ir ko gero nebus didelių skolų, kadangi mokėjimai vyks konkrečiu laiku. Todėl liks grinųjų lėšų ir čia su problemomis neturėtume susidurti. Dabargi iškyla klausimas, kurio jūs ko gero paklausite. Ar mes tiesiog žvelgdami į horizontą 2020 aiškinsimės, iš kur tos lėšos yra gainamos. Kol kas mes dar aiškiname situaciją, bet aš norėčiau įsiklausyti šiuo klausiu į jūsų nuomonę, į tai, ką jūs manote. Aš asmeniškai manau, kad reikėtų pagalvoti apie keletą įmanomų scenarijų, bet reikėtų atsiminti, koks 2,7 milijardų eurų eurų tikslas paskirtis pagrindiniams e, tyrimams, fundamentaliesiams tyrimams ar galbūt mokslams ir inovacijoms. Mes turime tiesiog pagalvoti ir apsispręsti. Ir žinoma, aš e, laukiu jūsų rekomendacijų. Yra ir kitų klausimų, kuriuos aš aptarsiu, kai jūs pateiksite klausimus, o dabar aš norėčiau pakalbėti apie konkurencingumo tarybą. Rytoj ji vyks ir aš norėčiau paminėti keletą darbotvarkės klausimų. Bus vyks politiniai debatai dėl mokslinių tyrimų skirtų visuomenės labui. Ir žinoma, šitie moksliniai tyrimai yra įrašyti į Romos deklaracijos tekstą. Bet to Europos tyrimų erdvės tema bus priimtos tarybos išvados. Tai yra viena iš mano veiklos ir žinoma jūsų prioritetinių sričių vadovaujantis kelio gairėmis iki 2015 metų vidurio. Labai svarbu užtikrinti mokslinis tyrimus, kurie skatina augimą investicijos turi būti siejamos su investicijų kokybė ir veiksmingumu. Ir galiausiai galėčiau grįžęs į tarybą, teikdamas, kad mes susitarėme dėl prima. Prima e, klausimų taip pat bus priimtos tarybos išvados. Taigi nesigilinsiu šios klausimus išsameu, kadangi tikiuosi, kad jūs apie juos dar norėtume, norėtumėte pakalbėti diskusijos metu. Dėkuoju komisarui. Pirmiausia, suteiksiu žodį koordinatoriams arba tiems, kas juos pavaduoja. Kolega Eller. Eiler. Komisarė, aš norėčiau padėkoti. Aš e, patyriau per savo politinį gyvenimą keturis komisarus ir ne vienas nebuvo nusiteikęs bendradarbiauti su parlamentu taip, kaip jūs. Iš tikrųjų, dėl investicijų plano abejonių net, net nekyla, tačiau kodėl 2,9 arba 3 milijardai turėtų būti paskirstyti į struktūrinius fondus į, ir į kitas programas. Tačiau jeigu mes išleidžiame lėšas, tai norėčiau paklausti, kokios galimybės užtikrinti, kad 350 milijonų kontekste pakankamai lėšų bus nuskreipta moksliniams tyrimams. Kitas dalykas - biudžeto klausimas. 2,7 milijardai, 1 milijardai ir 1,7 milijardai e, e, bus nubraukti iš horizonto ir jeigu 8,7 milijardai dar liko sumokėti už sąskaitas už ankstesnį laikotarpį ir tuomet iš horizonto numatytų lėšų lieka tik tai 80 e, procentų, 20 procentų bus jau tikslingai panaudota norėčiau paklausti, kaip jūs elgsitės, nežiūrint to, kad mes pritarėme jums, tačiau tai yra pakankamai didelis iššūkis. Ir vis... kitas dalykas, svarbiausias ko gero, tai yra horizonto ir struktūrinių fondų sąsajos. Kaip jūs bendradarbiaujate su regio direktoratu, kokie jūsų planai ir kaip mato, matote tą bendrą vaizdą Europoje. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad e, šis investavimo planas yra gera žinia ir, žinia ir pirmiausia, e, jis turi, e, turi duoti didesnį pasitikėjimą privačiam sektoriui. Ir žinoma, kad e, man čia kažkiek trūksta strategijos. E, manau, kad dabar ES tai būtų labai svarbu ir taip pat labai svarbu, e, jeigu norime sukurti tvaro augimą. Tačiau man atrodo, kad pirmiausia reikėtų susitelkti ties finansavimo tema ir tuo, kaip tai galėtų paveikti programą 2020. E, tai yra labai svarbus finansinis e, projektas, kaip ir Junkerio planas. Ir aš norėčiau paklausti jūsų Kadangi prašote patarti, tai aš ir patarsiu. Horizontas 2020 turi specifinį tikslą ir tas tikslas yra skirtas finansiniams instrumentams. Prieiga prie rizikingų e, finansavimų. Labai panaši, kas yra numatyta Horizonte 2020 ir tai, tai leistų prisidėti prie energetinių projektų, bei to, kas yra numatyta mažoms ir vidutinėms įmonėms. Taigi reikės Na, turbūt reikės pakeisti reglamentą, šeštą straipsnį reglamente, tačiau dėl to kiltų didžiulis susirūpinimas mūsų frakcijoje, o taip pat visoje mokslininkų visuomenėje. Jeigu E, kalbėsime apie, e, apie rizikingą finansavimą ir jeigu mes galėtumėm tokiu būdu nuraminti mokslinę visuomenę, tai vis tik tais e, labai sumenkintų horizontą 2020. Okay, pan Grobarczyk. Dziękuję panie przewodniczący, panie komisarzu. Oh, let me speak in my language. Uh, I am here. Uh, okay. Uh, Serdecznie witam Pana i dziękuję za tą pierwszą możliwość wymiany zdań. E, Sveiki, gerbiamas komisarė, aš džiaugiuosi galėdamas pasveikinti Jūs mūsų posėdyje. Pirmiausia, mes keliame klausimą, iš kur gaunamos lėšos, iš kur gaunamos lėšom įgyvendinti projektus. Jūs kalbėjote apie E, e, augimo skatinimą, darbo vietų kūrimą ir išsaugojimą, tačiau visa tai nebus pasiekiama, jeigu mes šitos koncepcijos nepuoselėsime, jeigu mes jai nepritarsime, nekelisime e, diversifikavimos klausimų, investicijų į išteklius klausimų išteklius, kurie yra labai sparčiai naudojami. Aš, pavyzdžiui, turiu omenyje e, anglies kasybą, gavybą. Tai yra labai svarbus energijos šaltinis. Todėl mums kyla, be kitako, ir klausimas dėl stabilių išteklių kaip mes užtikrinsime diversifikaciją, kadangi darbo rinka taip pat reikalauja dėmesio. Inovacijos energetikos srityje, į ką konkrečiai jūs siūlysite investuoti, į kokias modernes energijos šaltinių gavybos rytis. Jūs siūlysite investuoti į anglijas, į mm, skalūnų dujas. Kaip manote, reikėtų mm, kurti tą energijos rūšių mm, bendrą paketą? Debakar. Aš kalbėsiu panašiomis temomis mokslinė visuomenė yra sunerimusi, kai išgirdo Junkerio planą, kad 2020 programos lėšos bus naudojamos planams įgyveninti iki 17 metų. Jeigu mes norime pritraukti privačias investicijas, tai reikia tiesiog e, užtikrinti, kad bus įgyvendinami tokie projektai, kurie e, sukurs papildomą naudą, tai yra užtikrins gražą. Taigi, jeigu mes kalbame apie fundamentaliuosius tyrimus, tai jų graža kol kas neaiški, apskritai galbūt jos lauksime daug vėliau. Todėl reikėtų apsispręsti dėl projektų pobūdžio. Kita vertus, Europos išskirtumo strategija. Labai svarbu, kad Junkero planas nebūtų renacionalizuotas. Mano, pavyzdžiui, regionas jau numatė įvairiausių projektų už 25 milijardus eurų ir kiekvienas, kiekviena valstybė taip pat pateiks labai didelės paraiškas finansavimui. Taigi, kokios strategijos jūs laikysite, siūlytės laikytis? Ar tai turės būti mažos įmonės ES mastu, kurios bendradarbiausi vienas projektus, ar paskiros įmonės? Dėkuoju. Mes žalieji remiame pono Junkerio idėją dėl investicijų, tačiau mes turime daug abejonių dėl lėšų horizontų ir, kaip sakė ponas Debaker, e, moksliniai tyrimai nebūtinai iš karto atsiperka, todėl e, čia turime galvoti apie tam tikras e, garantijas ir tinkamas priemonės. Aš manau, kad galbūt yra ir kitų fondų, struktūriniai fondai, pažiūrėjau, energetikos srityje norime, kad struktūriniai fondai būtų naudojami energijos taupimui užtikrinti, bet ne, ne kaip subsidijos, o, o kitaip, kaip revolving funds, pavyzdžiui. Tad aš e, nustebęs, kad komisija to e, neminė, mes pasisakome už tai, kad iš horizonto nebūtų įmamos e, lėšos Taip pat e, sakome ne renacionalizavimui. Kitas dalykas, aš apie tai kalbėjausi vakar su ponu Kanietė. Norime, kad inovacijos ir moksliniai tyrimai prisidėtų prie konkurencingumo padidinimo Europoje. Atsinaujinantis energijos e, šaltiniai, pavyzdžiui, vėjo energetika yra mūsų stiprioji pusė ar saulės energija saulės energetikos sektoriuje mes esame pasauliniai lyderiai įrangos požiūrių, tačiau kinai ruošiasi užtikrinti, kad e, Kinijoje, 8, Kinijos rinkoje 80 procentų šiame sektorė būtų naudojamos e, kiniškos jėgainės, kiniška įranga. Jeigu šiuo metu mes e, neišnaudosime viso savo potencialo, mes prarasime savo pozicijas šiame sektoriuje, kur buvome pasauliniai lyderiai. Ir kartu su jumis, ponė komisijos nariai, mes turėtume stiprinti mūsų pozicijas čia ir moksliniuose tyrimuose taip pat ir e, e šviesos energetikos rytyje taip pat. Dėkuoju. Pona. Barbara Kapa. Iš tikrųjų, horizonto 2020 lėšos yra labai paklausios įgyvendinant naująją investicijų programą. Tiesiog reikėtų užkirsti kelią šitų lėšų naudojimui ir e, pasistengti, kad ir iš struktūrinių fondų, iš žemės ūkio fondo būtų lėšos paimamos šiai programai įgyvendinti. Todėl norėčiau paklausti, ko jūs imstumėtės, kad horizontas 2020 nebūtų tiesiog apkarpytas. Ir man nerima kelia tai, kad per pastaruosius 15 metų iš mokslo tyrimų programų vis daugiau lėšų gražinama į privatojų sektorių. 23 procentai anksčiau buvo nukreipiami į gamybos sektorių, pramonės sektorių, o dabar šita dalis sumažėjo. Norėčiau paklausti, ką jūs padarysite, kad daugiau lėšų patektų į įmonės, kadangi įmonės užtikrina tą augimo potencialą. Um, Norėčiau paprašyti komisaro atsakyti į klausimus ir į išsakytas pastabas, kurias pateikė politinių frakcijų atstovai. Dėkoju. Aš pasižymėjau jūsų klausimus. Man iš tikrųjų malonu, kad jūs sunerime dėl tų dalykų, kurie ir man atrodo, kad yra labai svarbus ir verti dėmesio. Aš atsakysiu klausimus neįlės tvarka. Pavyzdžiui, Debecker klausė apie sverto poveikį įgyvenant tam tikrus konkrečius projektus. Vienas iš dalykų man kaip komisarui tapo labai svarbus, kai mes pradėjome nagrinėti investicijų planą. Visų pirma, investicijų planas yra skirtas augimui skatinti, o tai reiškia mokslinis tyrimus ir švietimą. Aš pacituosiu vėliau tekstą. Aš tiesiog mač, maniau, kad Katainen ir jo komanda turėjo suprasti, jog pirmasis tikslas yra remti strateginės Europos masto investicijas ir skatinti mokslinius tyrimus ir inovacijas. viso pirmininko Katainin. Labai aiškiai išsakė savo nuomonę kolegijoje. Jis sakė, kad jeigu norime pakeisti Europos ekonomikos paradigmą, o pastaroji remiasi nebūtinai uh, produktais, kurie skatina augimą. O dabar reikėtų nukreipti investicijas į gamybos sritį. Tai lengva pasakyti, bet e, netaip lengva padaryti. Iš jūsų komentarų aš supratau, kad e, po vadovų tarybos mes turėsime labai griežtai imtis investicijų plano gairių įgyvendinimo. Tos gairės turės užtikrinti, kad lėšos būtų naudojamos mokslo, mokslinių tyrimų, technologijų, skaitmeninės darbo tvarkės įgyvendinimo srityje. Tai atsakant kolegai Debakarą. Grobačič e, klausė apie energetikos ateitį ir kaip mes vertiname energetiką e, mokslinio tyrimų ir technologijų kontekste. Europos Sąjungai priimant sprendimus ir ateityje labai svarbu bus užtikrinti atsinaunančių energijos šaltinių uh, energijos šaltinių išmetančių mažiau, CO2 tolesnis skatinimas ir todėl moksliniai tyrimai turi būti vykdomi atsinaujinančių šaltinių, e, e, netaršių energijos šaltinių paieškai. Mano veiklos užduotis tiesiog ieškoti naujų idėjų. Jūs kalbėjote apie tyrimus skalūnų dujų srityje. Reikia pateikinėti informaciją, mokslinius faktus visuomeniai, kad diskusijos visuomenėje būtų išsamesnės, konkretesnės. Taigi mes turime investuoti į mokslinius tyrimus, išryškinant grėsmės. Žinoma, jų mes neišvengsime, tačiau reikia tas grėsmės pagysti moksliškai. Klot Turmes klausė taip pat apie mūsų veiksmus skatinant atsinaunančių energijos šaltinių plėtrą. Tiesiog norėčiau atsakyti turmės į klausimą dėl atsinaunančio energijos šaltinių. Aš manau, kad be abejonių yra viena mūsų prioritetinių sričių, horizontas 2020 sričių ir aš norėčiau pasakyti, kad aš e, susitikęs su jumis mis pakalbėsiu konkrečiau apie jūsų prioritetus, kadangi tai yra vienas iš mūsų veiklos prioritetų ir vienas iš tikslų iki 2030 metų atsinaunančio energijos šaltinės srityje ir mes turime daug nuveikti ateityje ir po to aš su jumis dar pakalbėsiu išsameu apie šį klausimą. E, kol kas aš neturiu visų išsamių duomenų ir negaliu kalbėti išsamei, sakyti jums klausimą apie naunančius energijos šaltinius. Elas klausimas. iš tikrųjų labai tikslus. Norėčiau padėkoti Elerui už šitą klausimą, už tai, kad jisai jį suformulavo labai konkrečiai. Tai, ką pasakė Eler, yra labai svarbu mūsų apmąstymų procesuose. Kaip užtikrinti, kad šitie tos lėšos iš tikrųjų bus naudojamos moksliniams tyrimams ir inovacijoms. Manyčiau, parlamentas man padės Aš iš tikrųjų pažadu būti tas, kuris sieks, kad pagal šito projekto gairias išlaid, lėšos būtų naudojamos tik tai mokslinio tyrimų ir inovacijų e, sričiai e, veiklai plėtoti. Taigi mes turime užtikrinti tai, dėl kitų klausimų, kuriuos pateikė Heileris, dėl 2,7 milijardų, 1,1 milijardo, yra įvairiausių problemų, tačiau į jas reikia žvelgti e, bendrai. 2,7 milijardai turi būti išleisti per trejus metus ir neturėsime konkretaus neigiamo poveikio e, einamosioms lėšoms. E, atliekant mokėjimus, kad mes su taryba dar bandysime aptarti visus šitos klausimus, bet to ponas Eileris kalbėjo apie struktūrinius žemės ūkio fondą ir aš galėčiau sakyti, kad yra labai sutku, sudėtinga, kadangi mes iki šiol bandėme dirbti vertikaliai, e, naudodami lėšas. O dabar aš e, pradėjau labai intensyviai bendradarbiauti su regio ir kitais direktoratais ir norėčiau pasiekti, kad mes pakeistume nusistovėjusią mūsų bendradarbiavimo praktiką struktūriniuose fonduose inovacijoms ir mokslams taip pat yra 100 milijardų eurų. Tačiau mums reikia drąsos komisijoje suvedant atskirų uh, direktoratų, departamentų darbuotojus ir išsaugojant tą pagrindinę kryptį. sobre uh, la financiación y que me ha dado. Pane klausė dėl finansavimo ir ji manęs paprašė pažiūrėti finansinių instrumentų 2,8 milijardo, kurie įrašyti į programą šioje eilutėje. Ji taip pat manęs paklausė, kokie bus įtraukti arba neįtraukti projektai į tą sąrašą. Svarbu, kad valstybės narės galėtų siūsti realius projektus, kurie gali įtakoti ateitį, o net virkščiai. Aš priemiau domen jos pastebėjimus. Visą tai man padės darbuotis įvairiuose sektoriuose ir susidaryti nuomonę apie tai, kas yra būtina. Tikiuosi, kad nieko nepamiršau paminėti. Atrodo, kad taip ir yra, atrodo, kad į viską atsakiau, kas buvo klausta. Dėkuoju. Kalbėtojų sąrašas labai ilgas, siūlau jo nebetesti. Dėkuoju, kad neprieštaraujate. Dabar klausimams, pasisakymams skirčiau minutę 30. Pone Del Castillo Vera. Y medio sin perder tiempo. Muchas gracias, señor comisario. Yo creo que refleja usted una enorme. Ačiū, komisarė. Manau, kad jūs demonstruojate, jog puikiai susipažinę su tomis problemomis ir mes kalbame, na, tom, tuo pačiu bangu ilgiu. Darbo vietų kūrimas, ir augimas yra tiesiogiai susijęs su investicijomis, moksliniais tyrimais ir inovacijomis. Į tai dėje nebuvo atsižvelgta. Būtent e, mokslo tyrimai ir inovacijos iš esmės prie to prisideda. E, pati pradžia yra nekokia. Taigi reikia kažkaip aiškiai pasakyti iš pat pradžių, kokie pinigai bus skiriami moksliniams tyrimams ir inovacijoms. Reikėtų ne tik atsimti tai, kas buvo investuota, tačiau dar labiau išplėsti biudžetą. 2020, e, horizonto 2020 biudžetą. Kitaip tariant, jeigu kažkiek idėjai, reikia atsimti daugiau. Štai ką norėjau pasakyti. Grazie, andrò molto di corsa per il tempo. Dėkuoju kalbėsiu trumpai, nes mažai laiko. Visų pirma, mes labai vertiname jūsų darbo su parlamentu stilių. Jūs e, su parlamentu bendraujate nuoširdžiai, konkrečiai ir aiškiai. E, regi, regi fondas ir mokslinio tyrimo fondas sąsaja. Nes e, čia turbūt komisija turėtų duoti politinės direktyvas. Turime siekti, kad regionai tinkamai naudotų tas e, lėšas, nes antraip bus dubliavimasis ir per mažai koordinavimo. Antras dalykas. 2014 e, dvimetės programos 13-15 metų baigėsi, tad dabar parlamentas turi pagalvoti apie horizonto e, prioritetus. Ir paskutinis dalykas. E, Žinome, kad e, horizonto kontekste turi būti teikiamas ir garantijos. Galbūt, e, jeigu galime gauti kitų finansavimo šaltinių, tai bus gerai, tačiau jeigu negalime ir jeigu, jeigu nepavyks e, padaryti taip, kad investicijos į mokslinius tyrimus neapsimokėtų dvigubai ar trigubai, tai e, Turime tai turėti omenyje ir priminti Junkerio komisijai. Ačiū. Labai trumpa kalba, bet daugybė klausimų. Henkel. Norėčiau pirmiausia padėkoti už tai, kad jūs apsilankėte be kitako ir Vokietijoje, Leibnico bendruomenėje. Susitikimas su jumis buvo sutiktas labai šiltai aš norėčiau atkreipti dėmesį į štai ką. Visiškai nesva, neverta mums čia guostis vieni kitiems, kad biudžetas mažinamas 25 procentais. Mes turime prisiminti, kad mes netgi savo frakcijoje susitarėme siekti, kad ne tik tai e, šiuo atveju, bet ir struktūrinių fondų bei Žemės ūkio fondo lėšos būtų mažinamos. Taigi čia nieko naujo. Aš norėčiau jūsų paprašyti pakalbėti apie Bolonijos proceso tesinį, kadangi jaunųjų mokslininkų perspektyvos tampa dar tamsesnės jau dauguma valstybių, be kitako Vokietija ir Prancūzija ir Šveicarija pasisakė prieš šito instrumento, šios priemonės e, e, atšaukimą. Kreil. Ačiū. Norėčiau paklausti trijų dalykų. Žinoma, moksliniai tyrimai investicijų programos kontekste yra labai svarbus, tačiau norėčiau paklausti, kokiais kriterijais jūs formuluosite ir gyvendinsite gairias. Visas investicijų planas turėtų e, turėti multiplikatoriaus efektą skaičiuojama 1,15 Kaip jūs manote, pavyks tai įgyvendinti, tuo labiau, kai kalbame mokslinius tyrimus? Bet to aš esu regionų komiteto narė ir vakar paklausiau, kaip bus koordinuojamas šita programa su regionų struktūrinių fondų lėšomis, kol kas dar nieko konkrečiai nepasakyta. O kaip jūs manote, kaip bus galima koordinuoti šitą lėšų nukreipimą bendrasis pagrindų reglamentas tarsi ir leidžia tą koordinavimą užtikrinti, tačiau koks tamprus jisai bus dar neaišku. Zorinio. Obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar o Sr. Comissário. Vou permitir que possa. Ačiū, pirmininkė. E pasveikinsiu komisarą jo gimtają kalbą. Aš taip pat norėjau pasidžiaugti jo principiniu pasiūlymu, e, kuris leis e, sklandžiai gyvendinti horizontą 2020. Mes viskam pritarėme ir remiame. Finansai turi būti įvertinami kiekybiškai, bet ne e, kitaip. Ir pasižiūrėti reikėtų, kaip e, padaryti, kad suveiktų sverto principas. E, Junkerio plane reikėtų mums įvertinti tikslus ir pasižiūrėti, ar to sverto principo pagalba galėjome pasiekti nustatyto tikslo. Kol kas oficialiai patvirtinta dar nėra, tačiau e, iš patikimos informacijos žurnale žinau, kad mūsų sektoriuje jau yra 40 milijardų e, pateikta projektų, e, 40 milijardų vertės e, projektų yra pateikta iš įvairių šalių. Prancūzijos, Suomijos, pavyzdžiui, Prancūzija siūlo kurti naują informatinę sistemą mokyklose, kad e, mokyklose būtų galima naudotis kompiuteriais, tad norėčiau, kad pateiktumėte mums informacijos apie e, tų visų prašymų E, vystimasi. E, jūs, aišku, ne Portugalijos komisaras, bet aš Portugalijos e, parlamentaras. Kaip Jūs vertinate, kad Portugalija dar nieko nėra pateikusi? Pred tromi rokmi som si. Ačiū, pirmininkė. Prieš trejetą metų visų mano regionų inovatyvių įmonių atstovus aš pakviečiau pokalbio ir paklausiau, kokių kliūčių e, jos mato, kodėl investuoja nepakankamai į inovacijas. Man buvo pasakyta, kad šitos investicijos nėra atleidžiamos nuo mokesčių. Todėl norėčiau paklausti, kokios galimybės yra harmonizuotai sumažinti mokesčių naštą, kit, pašalinti kitas kliūtis. Pavyzdžiui, Junktinėse Amerikos valstybėse krizės metu investicijos nesumažėjo, o ES jos sumažėjo 15 procentų. Madame Ernst. Pone Ernst. Dėkoju. Pradėsiu štai nuo ko. Turėtume pripažinti, kad Junkerio investicijų programa yra ant nestabilių kojų pastatyta. Suma visiems yra aiški, tačiau nemanau, kad šita suma generuos papildomas lėšas. Dabar yra bandama šitą sumą didinti tiesiog paimant lėšas ir horizontas 2020 iš struktūrinių fondų, aš manyčiau, kad ši diskusija taps dar nuožmesnė ir jos metu bus pasakyta, kad jokių būdų šio fondo lėšų negalima karpyti. Jūs kalbėjote apie horizontas 2020 ir apie tai, kad investicinė programa yra vienas kita papildomi elementai papasakokite, kaip jūs praktiškai įsivaizduojate šitą papildomumą. Kitas klausimas, kurį norėčiau pateikti. Aš manau, kad mokslo tyrimų investicijų srityje reikėtų žengti daug didesnius žingsnius, ypač galvojant apie atsinaujinančius energijos šaltinius. Tai yra labai svarbus aspektas, kadangi pasaulinė nei rinkoje mes galime būti išstumti iš žaidimo. Nereikia minėti Kinijos, yra dar didesnių, dide, didesnių investicijų poreikis, negu ES jas vykdo dabar. Taigi, ką Jūs galite pasakyti apie tą globalų mastelį? Dėkojame už Jūsų pastabas. Karinč. Thank you very much. Thank you. Dėkuoju komisarui. Aš tiesiog norėčiau pratesti anksčiau suformuoluotą klausimą. O aš paklausiu paprastai, nelabai žinau, ar jūs sugebėsite aiškiai atsakyti, tačiau Junkerio plane yra numatytas masiškas naujų investicijų Europoje skatinimas ir yra numatomi įvairiausi ES fondai kaip investicijų garantijos. Tačiau jeigu šitos lėšos bus paimtos iš Horizontas 2020 programos, kuri yra skirta fundamentaliesiems tyrimams, tai E, kaip bus investuojama į sritis, kurios neužtikrins pakankamos gražos. Taigi, galimi du scenarijai. Investicijos nebus vykdomos, jos negarantuos gražos ir tai reiškia, kad mes negausime to multiplikatoriaus efekto. Jeigu jūs būtumėt parašęs raštu, būtų buvę paprasčiau atsakyti šį klausimą. Taigi, jūsų klausimai aiškus. Honorable members, thank you very much. Dėkoju už klausimus. Aš atsakinėsiu kol kas į juos portugališkai. Taigi, pirmas klausimas. Kaip jau aš išgirdau iš jūsų komentarų, Jūs minite labai sudėtingus, svarbus klausimus. Sakote, kad reikia pažvelgti į tikslus ir į galimus rezultatus. Taip iš tiesų įvairios šalės atsiuntė tikslų sąrašus, mes juos tikrinsime, pasižiūrėsime, kokie projektai yra prasmingiausi, kad galėtumėm pasiekti mūsų siekiamą tikslą. Mes norime, e, kad tos investicijos būtų e, efektyvios, produktyvios. Mes tie sąrašai yra e, faktiškai šalių ketinimų išraiška, bet reikės pasižiūrėti, kas iš tų e, numatytų dalykų atitinka gairias. Mes negalime priimti taip e, nieko nepatikrinę tų sąrašų. Labai svarbu, kad įvairios valstybės narės, ir čia jūs turėtumėte suvaidinti lemiamą vaidmenį, taigi labai svarbu, kad šalis siūstų projektus, kurie skatintų žinias, technologijas, produktivumą įvairiose šalyse, nes jeigu siunčiate kažkokį tai projektą, kuris jau buvo pristatytas praeitie, tai nebus to e, dauginamojo efekto, kurio mes tikimės. Beveik visi prelegentai, e, tarp jų ir ponė Krell, kėlė klausimą dėl e, dauginamojo efekto, taip pat ir ponas Karinč. Aš į tuos klausimus pabandysiu atsakyti. E, pagal e, rinkos efektyvumą. Jeigu mes tą dauginamąjį efektą padauginsime iš penkiolikos, Ne apie vieną skaičių, apie du skaičius kalbame. Taigi tas dauginamasis efektas iš trijų viskas, kas susijęs su paskolomis ir dauginamasis efektas iš penkių. Čia būtų privataus sektoriaus indėlis ir visos kitos finansinės injekcijos. Atrodo, kad tas daugiklis yra labai svarbus, tačiau tai yra dvi skirtingos situacijos. Įsivaizduokime, kad turiu kažkokį projektą, kuriame investuoju valstybinius fondus vieno euro dydžio. Tačiau man pavyksta įtikinti, kad tai turės įtakos ir privačiai rinkai. Ir jeigu rinka nori investuoti į e, inovacijas ir mokslinius tyrimus, tai tada bus pasakyta, kad o taip labai įdomus projektas ir aš tada vietoj to vieno euro įdėsiu penkis. Kad tada galėsime nukreipti šitas lėšas į, in, in, į mokslinius tyrimus, daugindami iš trijų. O jeigu tris padauginsime iš penkių, tada gausime multiplikacijos efektą penkiolika. Kai yra kalbama apie tam tikrą multiplikatoriaus faktorių ir turi omenyje penkiolika, tai dažniausiai supranta kaip skolą. O mes šiuo atveju turime omenyje ir skolą, ir kartu ir turtą. Todėl, kalbant apie finansinės priemonės rizikos paskirstimą, ir kai kalbama apie vieną milijardą e, paskolos, vieną e, milijardą e, mokslių tyrimų produktuose, tada mes galime įvertinti šitą riziką ir jeigu mes pritrauksime e, viešojo sektoriaus lėšas, finansuosime tam tikrą dalį ir galima, žinoma, iš 8 milijardų šitą sumą padaryti 22 milijardais. Taigi, tai yra techniniai dalykai, kuriuos reikia perprasti. Jūsų vertinimas yra teisingas tas e, e, multiplikatoriaus procentas visuomet buvo kritikuojamas. Tai savai suprantama dalykas. Jūsų finansiniai paaiškinimai man yra akivaizdus, tačiau aš klausiu, kodėl viešojo sektoriaus, e, privataus sektoriaus lėšos pateks į turtą gaminti produktus, kurie net neš papildomos naudos arba pelno. Atsiprašau, aš ne, ne pakankamai teisingai supratau jūsų klausimų. Diskusija yra atvira, kiekvienas gali diskutuoti su komisaru, be problemų. jūsų klausimas verčia mąstyti šiek tiek giliau. Privatusis sektorius, jeigu mes norėtume, kad šitas planas būtų įgyveninamas, tai iš tikrųjų reikėtų ieškoti kitokių projektų, kadangi privatusis sektorius neinvestuos į E, produktus, kurie neužtikrins pakankamos gražos. Todėl šitie investiciniai planai turėtų būti gyvendami mūsų konkrečioje srityje, nes kitos e, verslo sritys tikrai nedalyvaus jų gyvenime. Kolegė Toja kalbėjo apie mokslinių tyrimų fondą, struktūrinių fondų lėšas ir kaip užtikrinti lėšų nukreipimą iš tų fondų. Žinoma, pirmiausia, turime kalbėti apie politinę valią, bet ir kartu apie paskatas, kad visos paslaugos būtų o, siūlomos iš o, apačios į viršų. Visą tai reikės suformuluoti e, konkrečiam tekste, nurodant, kaip mes tą situaciją įsivaizduojame. Aš tikiuosi, kad greitai vėl grįšiu į parlamentą ir informuosiu Jums apie mūsų pasiektą pažangą. Dėl Bolonijos proceso Henkel klausė. Aš į šitą klausimą atsakysiu jums vėliau, kol kas negaliu konkrečiai atsakyti, kadangi tai yra ir tarp vyriausybinio sustarimų klausimas. Negalima kalbėti čia tik tai apie 28 ES valstybės narės, kadangi Bolonijos procese dalyvauja ir daugiau valstybių. Tiesiog atsiprašau, kad kol kas negaliu tiksliai atsakyti jūsų klausimą, atsakysiu jį vėliau. man ką Ernst klausė apie tai, kaip e, pašalinti vis dar išliekančias kliūtis. Investicijų planas numato ne tik tai investicijas, bet ir būtinybę išsiaiškinti, kokios kliūtys verslui dar išlikusios valstybės narėse. Jūs galite investuoti kiek norite lėšų į mokslinis tyrimus ir inovacijas, tačiau jeigu valstybės nėra lankščios ir jeigu rinkoje negausime atsakymo ir jeigu niekaip nereaguos į tas investicijas rinka ir darbo rinka, tai tų investicijų naudos nepamatysime. Taigi aš pritariu jūsų abejonėms. Atrodo, kad e, pasakiau viską, ką buvau suplanavęs. Jeigu neatsakiau į kurį nors klausimą, jums svarbų klausimą, atsakysiu elektroniniu paštu ir atsakysiu daug tiksliau negu dabar. Galėtume paklausti, ar kas nors dar nepatenkintas. Kastilijo atsakysiu. Jis sakė, kad reikia užtikrinti, kad šitas planas būtų įgyvendintas, kad tos investicijos e, padidins horizontas 2020 galimybės, dėl to aš labai abejoju. Tiesiog aš darysiu, dėsiu visas pastangas, kad mūsų planai būtų įgyvendinti. Iš tikrųjų, mūsų keitimasis nuomonėmis ir pirmą kartą, ir dabar buvo labai išsamus. Dėkoju už jūsų pasisakymą ir atsakymus klausimus. Kolegos, norėčiau pasakyti štai ką. Kitas mūsų darbuotojas klausimas. Tai yra vienuoliktas klausimas. rinkos stabilumo rezervo sukūrimas ir veikimas ir direktyvos 2387 dalins keitimas. Šitas klausimas atidedamas iki po pietų ketvirtos valandos, o po pietinis posėdis bus pras, prasidės trečią valandą. Palūkėkite, po pietų pradėsime savo darbą 3 valandą, aptardami 13 klausimį žalio ekonomikos augimo galimybės, po to Tadžiani pranešimas 5 valandą energetikos hartos generalinio sekretoriaus pasisakymas apie veiklą, veiklos planus 15 metais. O dabar skelbiu ilgą pietų pertrauką. Dėkuoju.